Kelbti posėdį pradėtų. Pirmasis darbo tvarkės klausimas yra komisijos pareiškimas dėl e, bendrosios skaitmenės rinkos. Norėčiau steikti žodį komisijos nariai Barnie. Labas rytas, gerbiami deputatai. šita tema, kuri įtraukta į mūsų darbo tvarkį, yra labai svarbi ir todėl norėčiau padėkoti parlamentui už paramą dėrybose, kurias mes ką tik užbaigėme Marakeše ir kur vieningai jūs patvirtinote rezoliuciją. Tai yra rezoliucija dėl neregių e, galimybės e, skaityti knygas. Tai yra labai sunkios dėrybos, kurios buvo baigtos praeitą savaitę ir jūs vieningai nubalsavote dėl tos rezoliucijos ir šioje srityje aš pats įsipareigoju tose dėrybose ir jos sėkmingai baigėsi. Tai yra ta piliečių Europa. Kol kas mes dar neužbaigėme skaitinės rinkos kūrimo jos e, vystimasis plačiajuošiame internete buvo 10 procentų per metus. Elektroninė komerci, e, prekyba e, sudarė 15 procentų ir tokiu būdu mes galime laimėti 1 procentą augimo. 2,6 darbo vietų gali būti sukurta šioje rinkoje. Ir mes e, kaip tik parengėme šitą bendros kiminės rinkos e, kūrimo projektą jau prieš tris metus. Ir mes dirbame dabar kartu su jumis prie šios e, rinkos kūrimo jau kuris laika. Mūsų darbas tęsiasi ir antai e, vartotojų direktyva kuri bus įgyvendinta iki metų pabaigos ir kuri prisideda prie um, elektroninės prekybos e, pirkėjų pasitikėjimo, bus užbaigta šiais metais. Mes parengėme strategiją, skaitmeninės rinkos kūrimo strategiją, kurią parengė mano kolega Nelikrus bendros kainės rinkos akto pirmo ir antro kūrimas irgi yra baigtas ir taip pat parengtas elektroninės prekybos e, strategijos projektas, kurį renksime su mūsų kolege Nelikrus ir ponu Mimič, Kroatijos kolega, kuris prie mūsų ką tik prisijungia. Tai yra mūsų tiklas, kad bendroji rinka būtų sukurta ir kriziniu laikotarpiu mes kaip tik siekiame sustiprinti tokią rinką. Trys pagrindiniai tekstai, su, dėl kurių sutarėme su taryba, tai yra pirmiausia reglamentas dėl vartojimo ginčių sprendimo internete, toliau direktyva dėl e, be autorinių teisių darbų Ir trečia, infrastruktūros tinklų pri, sujungimo priemonė. Štai kokie yra teisės aktai. Toliau dar daug vyksta diskusijų dėl konkrečių e, reglamentų siūlymų, tai yra dėl pardavim, bendrosios pardavimo teisės. Toliau reglamento siūlymas dėl e, internetinės priekybos e, identifikavimo. Toliau domenų apsaugos reglamento siūlymas e, pranešėjas keli. Tai yra labai svarbus e, pasitikėjimo aspektas. Toliau kolektyvinio valdymo reglamentas. Tarptautinis aspektas šiame dokumente yra. Toliau plačia juošio interneto plėtros reglamentas ir prieš keletą dienų pateikėme siūlymą dėl elektroninių sąskaitų teikimo. Ir mūsų analizės rezultatai rodo, jog elektroninės sąskaitos plėtra galėtų sutaupyti viešųjų pirkimų sektoriuje apie 2 milijardus per metus. Štai kokie teisės aktai dabar yra rengiami ir tikiuosi, kad jie iki jūsų kadencijos pabaigos bus užbaigti. Strategija buvo parengta, mm, veiksmų planas dėl e, lažybų internetu taip pat yra parengtas, toliau debesų kompiuterija. Ir pagaliau labai svarbi tema, kurią kūruoja ponas Švab, tai yra kibernetinio saugumo klausimai. Žinome šitą skandalą dėl Amerikos šnipinėjimo Europoje yra ne tik saugumo klausimai. Mano supratimu šitą krizę mus skatina daugiau įgyti tokio strateginio nepriklausomumo. Nesvarbu, ar tai būtų debesi, debesų kompiuterija ar kibernetinio saugumo sritis. Yra priemonių ir galimybių apsaugoti mūsų telekomunikacijos įmonės Europoje. Štai kokie yra mūsų darbai, dar daug reikia nuveikti. Jūsų rezoliucija tą patį ir pastebėjo ir ką nuolat pastebi Kanim darbo grupė ir Pablo Sečivarija su vargo e, pagalba padarė tokias pačias išvadas. Mes suvokiame, kokie mūsų laukia iššūkiai. Noriu pabrėžti tris mūsų darbo kryptis, dėl kurių mes patikime savo siūlymus. Tai yra elektroninės prekybos potencialo sustiprinimas, dabar užbaigtos konsultacijos su visuomenė ir dabar imamės veiksmų, dvi pagrindinės rytis. Visų pirma, per artimiausias savaitės pasiūlymsime elektroninių mokėjimų rinkos modernizavimo priemonės, remsimės ponios gerų ataskaitą ir peržvelgsime elektroninių mokėjimų direktyvą, taip pat kitas teisės aktas, specifinis aktas, pragmatinis, tai yra e, prekybos antkainio direktyva. Mes turime e, sustiprinti vartotojų pasitikėjimą ir jų galimybę naudotis internetinę prekybą ir taip pat jiems pasiūlinti daugiau mokėjimo būdų, kurie taip pat būtų saugus. Taip pat rudenį pasiūlysime veiksmingesnę ir patrauklesnę tarp valstybinę siuntų sistemą. Ačiavaryje ataskaita apie tai buvo ir mes siekėme sustiprinti vartotojų pasitikėjimą ir taip pat tų įmonių pasitikėjimą, kurios vykdo tarptautinę priekybą. siuntų Europos rinką dar tenka kurti. Ir tokios siuntos tarp valstybių yra tris kart brangesnės. Kodėl? Todėl, kad yra tų siuntų pristatymo problemų. Taigi mes bandome konsultuoti su visais suinteresuotais subjektais ir ypač su pašto paslaugų teikėjais tikime šioje srityje pažangos. Antroji kryptis tai yra autorinių teisių modernizavimas. Kol kas e, e, tai yra visiškai nauja e, sritis internete. Tai žinoma yra ir kultūros sklaidos galimybės, bet ir finansinių nuostolių galimybė nes autorinės teisės paprastai e, remiasi valstybės teritorija, tuo tarpu skaitmeninė rinka teritorinių ribų neturi. Komisija nenori kurti kažkokių kliūčių, bet ieško būdų paskatinti e, tokią rinkos kūrimą. Jau 2002 mes numatėme, 12 metais numatėme e, įvairias darbo kryptis, tai yra pradėti diskusiją su suinteresuotais subjektais ir pabandyti atsižvelgti į vartotojų ir ypač jaunimo susirūpinimą, kaip gauti prieigą į audiovizualinę audio rinką, kuri yra e, tarp valstybinė. Jau nuo šešių mėnesių yra sukurta darbo grupė ir net šį, šią popiečią vyks tokios darbo grupės posėdis. Komisija paraleliai vertina e, šių darbo teisės aktų e, visą teisinę bazę. Mes e, bandysime įvertinti problemos mastus ir ieškosime sprendimų. Tikime 2014 priimtais sprendimų dėl e, teisės aktų galimų pakeitimų. Ir trečioji sritis, mes kartu su jumis bandysime siekti pažangos telekomunikacijų rinkoje. Mes suvokiame, kad ši rinka yra silpnoka pastaruoju metu, kaip pastebėjo ponia Matman savo ataskaitoje pranešime nes e, yra labai didelė pasaulinė konkurencija ir taryba kvietė kurti bendrą telekomų rinką, todėl šioje srityje bandome įtvirtinti du pagrindinius e, sutarties principus, tai yra laisvą paslaugų teikimą, kad visi operatoriai galėtų savo klientams teikti laisvai paslaugą, nesvarbu, kurioje sąjungos valstybėje įsikūrė ir toliau kitas principas e, E, galimybė gauti e, skaitmeninės paslaugas nesvarbu iš kokios valstybės. Tokios yra mūsų intencijos, ketinimai ir rugsėjo mėnesį mes pateiksime savo šitas programas, e, siekdami jas įtraukti į spalio mėnesio vadovų tarybos darbo atvarkę. Štai kokie mūsų prioritetai. Dar daug e, mums darbo teks padaryti, tai yra ilgalaikiai įsipareigojimai. Ir e, galiu pripažinti, kad šiandieną e, diskutuosima rezoliucija yra labai svarbi, kad e, tarsi prižiūrėtumėte komisiją, kaip jinai dirba. Ir daugelis iš jūsų spalio pabaigoje ir vas, lapkričio pradžioje. Tikiuosi prisidėsite prie tos diskusijos dėl šitos bendrosios skaitmeninės rinkos. Taigi spalio mėnesio vadovų taryba bus gera proga komisijai dar sykį kartu su jumis e, iš naujo įvertinti mūsų galimybės ir tolimesnį darbą jūsų kadencijai. Ačiū komisijos nariui, dabar frakcijų vardu kalbėtojai. Suteiksiu žodį. Kadangi panašu labo nėra salėje, tai suteiksiu žodį ponui Korėja Dekampos, socialdemokratų vardu. <clears throat> senhor presidente queria começar por ačiū pirmininke visų pirma noriu padėkoti komisijos nariui už tai kad jis suteikė mums galimybę atlikti šį darbą ir už tai kad jis štai tik ką mums pristatė darbo programą noriu padėkoti kolegoms <clears throat> Katlarėjas ir kitiems Mm, už tai, kad suformavote tinkamą platformą konsensui pasiekti, nes skaitmeninė rinka turi didžiulį potencialą, kuris leistų mums išbristi iš dabartinės krizės. Skaitmeninė rinka bus nepaprastai svarbi užtikrinant konkurencingumą ir dinamiškus e, problemų sprendimus. Labai svarbu, kad žmonės galėtų palyginti kainas, e, kad uh, galėtų tinkamai pasirinkti e, paslaugų teikėjus ir taip toliau. Tokio kaip 500 milijonų vartotojų ES gali turėti naudos iš skaitmeninės rinkos, ypač tie, kurie gyvena e, tolimesnėse regionuose, pavyzdžiui, Azorose, Karosaloje, kuri yra beveik pusiaukelėje iki Amerikos vidury Atlanto vandenino, e, daug žmonių naudojasi internetinėmis paslaugomis reguliariai. Ir paskui užsisakė prekes, jie gauna jas paštu, tai yra ir kompaktiniai diskai, ir knygos, ir įvairios kitokios vartojimo prekes. Taigi labai svarbu yra šiuose srityse padaryti pažangos. Plačiai juosčio e, ryšio kokybė, Wi-Fi e, kokybė, devintas vartotojų apsaugos direktyvos straipsnis turi būti įgyvendintas. Tai yra, kad žmonės nebūtų diskriminuojami, pavyzdžiui, pagal jų tautybę ir pilietybę. Interneto svetainės turi būti patikimos, mokėjimai saugus, internetas turi būti neutralus, e, debesų kompiuterija turi būti saugi ir išnaudoti visą potencialą turime ginti autoritetą autorinės teises, turime užtikrinti, kad prekės ženklai būtų patikimi, kad turime pasirūpinti, kad kalbiniai barjerai būtų įveikti. Jeigu sugebėsime sustiprinti garantijas ir pasitikėjimą mūsų vartotojų, tai bus nepaprastai svarbu 21 amžiuje ir mes tikrai galėsime tuomet panaudoti visą šių pasiūlymų potencialą. Ačiū. Dabar ponė Fiena Hall, Alde frakcijos vardu. Pirmininkė, turėtumėm pasidžiaugti tą pažanga judant link skaitminės bendros rinkos kūrimo, kadangi čia ES tikrai davė apčiuopamos naudos mūsų piliečiams. E, šios savaitės pradžioje dar kartą apkarpyti tarp tinklinio ryšio raumingo mokesčiai. Ir iš tikrųjų tai labai svarbu prasideda atostogoms, e, bet turime žengti ir paskutinius žingsnius ir e, tikrai užtikrinti, kad bendra rinka būtų konkurencinga ir kad tokie dalykai kaip raumingo mokesčiai būtų pasenęs dalykas. Todėl Aldi frakcija labai labai prisidėjo prie šios pažangos ir aš norėčiau savo rinkėjams papasakoti, pasakyti, kad tarp tinklinio ryšio mokesčiai um, jau šiais metais bus panaikinti, o ne po penkerių metų. Aš labai tikiuosi, kad vartotojams galėsime ir daugiau gerų žinių pateikti skaitminės rinkos kontekste. Aš manau, kad tuomet mūsų verslas galės panaudoti naujausias technologijas ir labai spartų plačiai juosti ryšį. Ir aš džiaugiuosi, kad bus daugiau iniciatyvų, ypač kad vyresni žmonės žmonės, žmonės su negale nebūtų atskirti nuo skaitmeninio amžiaus teikiamos naudos, kad tikrai galėtų jis pasinaudoti visomis tomis galimybėmis, kurios slypi šioje srityje. Ir aš tikiuosi, kad aš galėsiu verslui suteikti garantijas, kad tikrai Europos Sąjunga kovoja su kibernetiniais išpoliais, kad naikina kliūtis prekybai per um, sieną, kaip kad komisijos narys, kur kalbėjo, kad būtų pristatymas per sieną garantuotas. Ir aš labai tikiuosi, kad mūsų smulkus verslas galės pasinaudoti šiomis iniciatyvomis ne tik tik tai aukštų technologijų um, kompanijos, bet taip pat ir eiliniai priekeiviai. Ir labai svarbu, pavyzdžiui, Berekė Pontry uh, mieste smulkus verslas, uh, pavyzdžiui, kavinė, um, tarkim, uh, savo um, maisto priekybą išplėtė inter, inter, internetu ir dabar gali savo maistą siūsti į visą pasaulį. Labai svarbu, kad taip vyksta, nu, tikrai nieko nėra svarbiau dabar įvertinant tai, kad taip mums reikia darbo vietų. Taigi aš tikiuosi, kad galėsime kaip galima greičiau judėti link bendros skaitminės rinkos sukūrimo. Ačiū. Dziękuję bardzo. Następny... Labai ačiū dabar. E, ECR vardu Malcolm Haba. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad galbūt reikia priminti parlamentui, kad šios diskusijos e, esmė yra susijusi su parlamento vidaus e, prekybos komiteto rezoliucija, kuria, e, komitetui, kuriam aš vadova, tam komitetui aš vadovauju. Ir mes kalbame apie tai, kad skaitmenė rinka susijusi su darbo e, vietų kūrimu. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tiek Fiona Hall, tiek Antonijo minėjo tuos dalykus. Kodėl mums reikia parlamento rezoliucijos šiuo klausimu? Uh, Rezoliucijos autoriai nori e, pakviesti mus e, visus atvirai diskutuoti. Ir labai malonu, kad yra komisijos narys tarp mūsų, taigi mes galėsime tikrai gerai padiskutuoti ir kalbėti apie mūsų rezoliucijos kontekstą. Vidaus rinkos komitetas nuosekliai e, dirba šioje srityje, kalbam apie tai, kad reikia politikos priemonių, siekiant baigti kurti skaitmeninę bendrąją rinką. Per pastaruosius pusę metų e, Arijas Šverija e, ir Korėja de Kampos labai daug dirbo atitinkamuose srityse ir e, turime kalbėti apie transportą, kultūrą, kitus komitetus, kurie savo pasiūlymus taip pat pateikė. Kaip jūs sakėte, tai yra labai sudėtinga ir įvairialypė tema bet mums reikia politinės struktūros tam, kad galėtume žengti į priekį. Taip pat, kaip kad mes e, e raginome e, pasitelkti bendro, e, bendrosios rinkos, vieningos rinkos aktą. E, mums reikia dabar e, spalio mėnesio vadovų tarybai parengti tam tikras gairias ir aš raginu jūs padaryti tą prieš tą sutikimą ir tikiuosi, kad taip įvyks. Uh, Bet mes šiandien norime būtent tokį signalą pasiūlyti ir aš norėčiau, kad kolegos įsigilintų į rezoliucijos detalės ir labai džiaugiuosi, kad visos politinės frakcijos pritarė jai, nėra e, pakeitimų jai ir tai rodo, kaip e, plačiai pritarė. Man norėčiau e, padėkoti kolegoms už darbą. Aš lankiausi skaitinės darbo tvarkės asamblėje praeitą savaitę, kur kalbėjome apie šiuos dalykus. E, Fiona kalbėjo apie kavinę, e, kuri gali prekiauti e, savo gatvėje plačiau ir uh, Tai yra susijęs su bendra rinka, bet mes turime galvoti plačiau, nepamirškime jaunimo užimtumo iniciatyvos ir nepamirškime, pirmininkė, kad yra atotrukis e, skaitmeninių e, įgūdžių srityje. Pirmininkė, aš noriu dar tą mintį išsakyti. Taigi mes turime suteikti jauniems žmonėms tokius įgūdžius ir e, taip pat leisti mažam verslui, smulkiam verslui vystytis. Tokiu būdu užtikrinsime didesnį užimtumą ir Europą rinkos ekonomikai atsiras dar daug, daugiau darbo vietų ir aš e, norėčiau e, rekomenduoti e, visiems e, toliau dirbti, baigiant kurti bendrai skaitmeninę rinką. Dabar kiti kalbėtojai ir toliau Pablo Arijas Ečiverija. Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pritarti visiškai tam, ką ką tik tai pasakė Malkomas Haberis. Mes norime ne tik balsuoti dėl dar vienos e, rezoliucijos parlamente. Per savo kadenciją mes kovojame siekdami savo tikslų. E, tų tikslų, kuriuos apsibrėžime pradžioje kadencijos, mes norime skaitmenės bendrosios rinkos, kad galėtume panaudoti visas galimybės pasinaudoti skaitmenę revoliuciją. E, per dabartinę kadenciją mes e, patvirtinome pranešimus, kurie skirti tam tikslui pasiekti. 2010 e, m. rugsėjau dirbome. Dėl to taip pat patvirtiname pranešimą 12 metais dėl skaitmės rinkos sukūrimo. Dviejus su pusė metus dirba darbo grupė, buvo surinkta gal 16 posėčių, 60 žmonių dalyvavo juose, tai yra parlamento Europos nariai, Europos komisijos atstovai ir e, pramonės e, skaitmeninės e, atstovai, verslo organizacijos atstovai, vartotojų asociacijos atstovai. Nelikrios ir komisijos narys Barnė taip pat e, lankėsi posėdėje, kuris vyko pernai birželį. Daug kas padaryta, e, padarytos išvados, su kuriomis galite susipažinti ir taip pat galima susipažinti su kitais mano minėtais pranešimais. Bet kas dabar mums ypatingai svarbu, norime baigti darbą, norime patvirtinti parlamento deklaraciją, kuri e, dar kartą įtvirtintų mūsų e, pasiryžimą ir e, norime, kad taryba ir komisija padarytų panašius, e, prisimtos panašius įsipareigojimus. Daug kas padaryta, daug pademonstruota geros valios, dabar norėtume, kad gražų žodžiai taptų veiksmais. Daug komisijos narių labai daug prisidėjo, daug kuo prisidėjo, kad mes E, tikrai prieatėtume prie tikros e, bendros skaitmenės rinkos. Per savo kadenciją mes esame e, patvirtinę teisėkuros, neteisėkuros iniciatyvų pranešimų ir norime žengti į priekį. Turime vartotojų apsaugos direktyvą, internetinių ginčių sprendimo reglamentą, intelektinės nusaibės teisės, reglamentuojančius aktus teisės, taip pat debesų kompiuteriją reglamentuojančius. Taigi mes norime e, pasiekti savo tikslą, pasiekti svajonę, e, sukurti bendrą skaitmenę rinką. Ir tai vienas iš būdų išbristi iš krizės taip pat. Labai ačiū. Dabar prašyčiau e, laikytis visų kolegų jiems skirto laiko. Evin Herbhardt. Dėkoju, pirmininkė. Pavojus yra tas, kad vartotojai nusigręš nuo skaitmeninės rinkos. Dėl to mums reikia skatinti visuotinę prieigą prie internetinių paslaugų, siekti, kad visi ES piliečiai galėtų tuo pasinaudoti. Internetinės paslaugos, e, greitasis plačiuostis ryšys, e, interneto saugumas, infrastruktūra, tai yra žodžiai, kurie atsispindi mūsų rezoliucijoje. Dėkoju ponui Arijas, taip pat kariai e, Dekampas už puikų darbą šiame kontekste. Šie klausimai yra tie, į kuriuos turime įsigilinti. Tinklo neutralumas. Tai yra viena iš būtinų sąlygų kurias turime įdėkti. Ir man labai keista matyti, kad EPP nori balsuoti atskirai dėl šio konkretaus dalyko. Jau atsimtas toks prašymas? E, labai dažnai ponas Švabas e, protingai pasižiūri tokius dalykus, tai labai ačiū jam už tai. Mes turime užtikrinti, kad visi piliečiai, visas verslas nepriklausomai nuo savo veikimo ar buvimo vietos ES galėtų naudotis internetu ir e, kad būtų užtikrinta vienoda prieiga ir vienodas greitis. Ir mes turime bendrai spręsti problemą. Dėl to manau, kad rezoliucija yra labai gera ir laukiu balsavimo. Dėkoju. Toliau. Pone Marytė Šakė. Dėkoju pirmininkė, komisarė. Bendros skaitinės rinkos kūrimas yra privalumas ir mitas. Kai ją kūrėme, turime įveikti daug uh, kliūčių, kurios yra dabartinėje ekonomikoje. DFP prioritetai turėtų būti nukreipti į tai, kad Europa taptų konkurencingiausia skaitmeninė rinka. Tam reikia išteklių, ne praeitam, o būtent šiam amžiui. Mes e, įsiklausome į komisijos e, siūlymus harmonizuoti e, autorinių teisių rinką. Tai yra susijus, susijęs su kai kuriais ir atgyvenusiais aspektais. Visuomenė turėtų liautis beviltiškai stengtis apsaugoti savo e, autorinės teisės rinkoje. Ir todėl komisija e, pasisako už neutralią poziciją. Mes turėtume ginti laisvą internetą ir piliečiai daugiau tikisi iš vyriausybių. Atviri duomenys, e, elektroninis švietimas, visa tai turėtų prisidėti prie žmonių gerovės kūrimo. Adam Bielan. Aš esu įsitikinęs, kad e, skaitmeninės rinkos kūrimas prisidės prie konkurencingumo kūrimo ir žinių ekonomikos e, sustiprinimo. Plačiajuošių tinklų plėtra prisideda prie ekonominės veiklos kūrimo, taip pat ir interneto plėtros. Tai prisidės prie tarpvalstybinės prekybos klaidos skaitinės rinkos kūrimą mes suprantame kaip prioritetą. Turime dėmesį sutelkti į e, PVM dvigumo apmokestinimo arba kitokių apmokestinimų e, kliūčių panaikinimą. Ypač kai kuriuose regionuose, kur tai susijęs su mobiliau, mobilių tinklų e, tam tikromis kliūtimis skaitminė rinka turi gry, būti grindžiama taip pat neutralumo principais. Turime remti ir verslo e, veiklą, nes yra galimybių įkurti naujas darbo vietas. Toliau žodžius tikimės ponui Švab. Dėkoju. Pirmininkė komisaro, kolegos. Visų pirmiausia, norėčiau kreiptis į šešėlinį pranešėją e, Varijas ir padėkoti už visą atliktą darbą. E, bendroji skaitminė rinka, skaitminė revoliucija e, tikrai vyksta ir Europos ekonomika nuo to laimi. Mūsų piliečiai turi naujų galimybių, naujų perspektyvų Ir turint omeny, kad dabar yra krizė, mes turime žvelgti į tas naujas galimybės ir jas išnaudoti vardant mūsų piliečių. Dėl to šitos rezoliucijos tikslas kartu sukurti bendras skaitinės rinkos kūrimo prielaidas. Kol kas šiandieną rinka yra susiskaidžiusi ir žinau, kad daugelis iš mūsų dirbo prie šio klausimo ir bandėme rinką kurti kartu. Aš pats dirbau prie direktyvos rengimo ir yra 27 skirtingos teisinės sistemos valstybėse narise, o tai reiškia, kad mūsų piliečiai tikrai nebe pajėgus įsigyti e, prekių internetu iš užsienio būdami savo valstybėje. Net jeigu mes norėtume pasinaudoti šios prekybos potencialu, vis tiek valstybėse yra išlaikytas tas teisinis e, e, monopolis ir kai kas iš to pelnusi. Turėtume išaiškinti, kaip piliečiai galėtų pasinaudoti tos bendros rinkos nauda ir galėtume laimėti bent 25 procentus augimo ir sukurti daugiau darbo vietų ir netgi sutaupyti. Žinoma, reikės investicijų, kitokių įsipareigojimų, bet manau, kad darbas vertas mūsų pasiaukojimo. Dėkuoju. Toliau Vaiden Holce. skaitmeninė rinka yra labai svarbi ir pažangos yra padaryta, kaip jau girdėjome, tačiau norint pasiekti to tikslo, kad vartotojai turėtų galimybės rinktis ir turėtų laisvę, su pirma, reikia užtikrinti prieinamumą, užtikrinti tinklo neutralumą, duomenų perkelimą ir duomenų apsaugą. Labai svarbu, kad skaitmeninė rinka būtų efektyvi ir kad kiekvienas vartotojas turėtų galimybę pasinaudoti interneto paslaugomis ir tinklu. Taigi e, visoje ES teikiamas visuotinai prieinama teikiamos paslaugos aukštos kokybės, sparčios paslaugos internetu yra labai svarbios mūsų piliečiams. Labai svarbu, kad visi piliečiai galėtų dalyvauti užbaigiant bendrą skaitinėje rinką. Reikia daugiau kultūrinių, kitokių inovacijų, technologinių inovacijų. Reikia taip pat lankstesnės autorinių teisių gynimo sistemos. Ačiū. Ačiū. Pone Maklarkin. The completion of the skaitmeninės bendros rinkos sukūrimas e, leis visiškai panaudoti šios rinkos potencialą, taigi tai ES yra, turi būti prioritetas. Skaitmeninė e, rinka galėtų šimtus milijardo eurų įnešti ES rinką, tai yra 4400 eurų vienam namų būstui. Taigi rezoliucija yra pabrėžiama, kaip svarbu, kad būtų politinės lyderystės imtasi valstybėse narėse ES institucijose. Visa eilė e, veiksmų yra siūloma skaitmeninė rinka užbaigti, tai yra investicijos į fiksuotą ir mobilų internetą, e, tinklą, e, geresnis mokėjimas, geresnis paslaugų teikimas, pristatymas. Tačiau aš skeptiškai vertinu tą punktą, kuris yra teisės reikalų komiteto pridurtas dėl ES prie prekybos teisės ir mes atme, mūsų frakcija atmes šį punktą, kadangi tikrai nereikia bendrų e, prekybos taisyklių ES kompanijoms. Tačiau pono Arijas ir kolegos Harbor um, rezoliuciją mes tikrai paremsime, kadangi tai leis mums užbaigti kurti um, bendrą skaitminę rinką ES. Ačiū, Pilar dėl Kastilio. Eh, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui, Pasistengsiu efektyviai panaudoti man skirtas 90 sekundžių ir visų pirma padėkosiu mm, mūsų mm, rezoliucijos rengėjams Malcolm Harbour ir Pablo Arijas informaciniai pasikeitimai yra Um, šio projekto varikliai, tas projektas yra ES esmė, uh, dėl kurios mes dirbame 50 metų, tai yra bendra rinka, taip pat ir skaitminė rinka. Uh, ir tai yra būdas pasiekti šio tikslo. Per šiuos penkerius metus informacinės ryšio technologijos buvo nepaprastai svarbios. Um, kuriant bendrą rinką. Skaitmeninė rinka yra tik tai vienas be visos bendros europinės rinkos elementas. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į tai, kas mano manimu gal dar nebuvo pakankamai mm, aptarta. Visi iš mūsų, kas dirbame šioje srityje, suprantame, kad mm, viešo sektoriaus skaitmenizavimas yra nepaprastai svarbus visoje Europoje tai yra augimo variklis ir jeigu mes galėtumėm viešąjį sektorių visiškai skaitmenizuoti visoje Europoje, mes galėtumėm paskatinti bendros rinkos augimą. Ačiū. Toliau. Pone Kamerevert. Labai ačiū pirmininkė. Trijų dalykų reikia iš kultūrinės perspektyvos. Pirmiausiai, e, turime užtikrinti atvirumą. Reikia aiškių teisinių nuostatų dėl tinklo neutralumo, interneto neutralumo. Ir kol kas komisija nepakankamai pasiūlymų pateikė šioje srityje. Taip pat reikia tarpusavio saveikumo, kad tinklai galėtų deramai būti sujungti ir tokiu būdu bus galima vienodomis sąlygomis visiems naudotis internetu. Skaitmeninėje ekonomikoje turime užtikrinti, kad ginčiai būtų deramai e, sprendžiami tarp vartotojų ir darbų autorių. Reikia viską teisingai apibriežti, reikia iš anksto informuoti apie teisės ir e, deramai jas pristatyti. Ir numatyti ginčių sprendimą. Todėl reikia atitinkamų e, nuostatų mūsų teisės aktuose. Man atrodo, kad nepaprastai svarbu gyventi šios reikalavimus, jeigu norime e, toliau stiprinti skaitmeninę rinką. Turime užtikrinti, kad duomenų apsauga taip pat bus pakankamų lygmenių užtikrinta. Ačiū. Toliau ponas Tošinovskis. Pirmininkė, komisijos nariai, skaitmenės bendrausios rinkos plėtra labai svarbi siekiant padidinti es konkurencingumą pasaulinėse rinkose. Skirtingos kainos, e, paslaugos, e, nevienoda galimybė naudotis internetu, problemos dėl sujungimo. E, kelia daug problemų, baigiant kurti bendrą skaitmenę rinką. E, kyla poreikis perduoti daugiau duomenų ir tai bu, ateitie tas poreikis tik didės, taip pat didės e, debesų kompiuterijos naudojimas. Valstybės narės turi ieškoti sprendimų esančiams dabartinėms problemams. Manau, kad plačiuoščio interneto plėtra didžiojo ES teritorijoje yra esminė sąlyga tam, kad užtikrintume realią skaitmeninę bendrąją rinką. E, turime e, remti plačiuoščio tinklo plėtojimą pagal Europos e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Tai labai svarbu. Ačiū. Dabar ponia Hanslik. Pirmininkė, ponios ir ponai skaitmeninė bendroji rinka verslui yra labai naudinga, Dabar egzistuoja 27 teisės sistemos ir tai labai daug kainuoja. Ir tai labai rimta kliūtis smulkiam verslui, mažoms vidutinėms įmonėms. Įmonės e, tos mažos per pastarusius keletą metų 85 procentus darbo vietų užtikrina. E, Ir taip pat labai svarbus dalykas mažinti biurokratinę naštą MVI. E, gerinti administracinę aplinką jų veikimui. E, komisijos e, narys kalbėjo apie planuojamas iniciatyvas elektroninės priekybos srityje, taip pat mokėjimų, atsiskaitimų saugumą. Tai nepaprastai svarbu MVI ir jos laukia konkrečių veiksmų. Bendrosios rinkos sukūrimas skaitmenės leis kurtis naujoms įmonėms, kurios nori dirbti šioje srityje. Tai e, užtikrins didelį potencialą e, mums sukuriant e, stiprią gyvybingą internetinę ekonomiką ir sukurs galimybių naujoms bendrovėms. E, viena skaitmenė rinka turi tinkamai funkcionuoti, kitaip įmonės negal, nepasitikės jos potencialu ir galimybėmis plėtojant savo veiklą. Jeigu pasižiūrėsime į paslaugų direktyvą, jos teisingas įgyvendinimas taip pat palengvintų bendrosios skaitmenės rinkos mm, plėtojimą. Dar norėčiau padėkoti pranešėjams. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire, chers collègues. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, mes norime, kad rinka būtų sukurta norėčiau tris pastebėjimus pateikti. Pirma, gerbiamas komisarė, komisija turi priemonės, kuriomis jinai galėtų geriau pasinaudoti. Tai yra telekomų e, reglamentavimas. Tai galėtų prasidėti prie eskinės rinkos kūrimo, o telekomai galėtų savo kompetenciją e, panaudoti šios rinkos kūrimui. Tai yra priemonė ir ją turime pasinaudoti. Kitas dalykas - infrastruktūros. Jūs baigit savo kalbą kalbėdamas apie e, telekomunikacijas. Ir dar E, yra nepanaudotas milijardas tam, kad e, jis būtų panaudojamas prieigai prie e, interneto. Ne visi mūsų regionai, ne visos mūsų savaldybės, seninijos gali pasinaudoti tomis elektroninėmis paslaugomis. Ir trečioji pastaba, tai yra mūsų ta globali vizija. Mes rezoliuciją parodome savo apsisprendimą pasinaudoti šitos rinkos kūrimu ir jos naudą piliečiams. Dėkoju toliau ponia Mazijai Kukovič. Dėkoju komisarė, aš taip pat noriu padėkoti ir pranešėjų už parengtą pranešimą. bendroji skaitmeninė rinka turi palengvinti ryšius tarp mm, vartotojų ir operatorių. Taip pat turi sumažinti kaštus. Šioji operatoriai turi e, sumažinti kaštus pasinaudodami šitą bendrą skaitmeninę rinką ir tai turi atsiliepti rinkėjams, vartotojams. Šitą bendroji rinka taip pat turėtų prisidėti ir tarp, tarp valstybinėms sveikatos paslaugos, paslaugoms, o taip pat ir švietimo paslaugoms. Vyresni žmonės turi turėti prieigą prie interneto ir prie tokių internetinių paslaugų, kadangi paprastai jaunimas išaugo prie kompiuterių ir jie moka su jais elgtis tuo tarpu vyresniems, tai yra sudėtinga. Toliau, ponia Gala. Dėkuoju pirmininkė. Nesvarbu, koks bebūtų mūsų nagrinėjimas sektorius, skaitmeninė rinka gali bet kokiam verslui būti augimo proga. Mažoms ir rutinėms įmonėms būtina integruoti šituos įrankius į savo veiklą, nes tai yra puikios priemonės. Manau, kad turėtume turėti e, tikrą debesų kompiuterijos Europos strategiją. Tai yra trečiasis skaitmeninės rinkos paveikslas. Tai sumažintų e, kaštus, e, taip pat užtikrintų e, nuolatinių technologijų atsinaujinimą. Jeigu skaitmeninė rinka keičia verslą, tai taip pat keičia ir darbuotojų ir klientų santykius. Todėl nepamirškime ir žmogiškojo faktoriaus. Tai yra tas sunkumas, su kuriuo susiduria antai JAV kolegos. Ir e, nepamirškime ir prizmės skandalo. Turime ginti duomenų ir e, apsaugą. Mes turėtume pasirinkti mūsų vietinius operatorius, kurie reglamentuojami vietinės mūsų šalių teisės ir padaryti taip, kad jų veikla būtų konkurencinga. Dėkoju už dėmesį. Dėkoju, toliau spontaniški pasisakymą ir pradėsime nuo ponios Užantulų. Germas pirmininkė, germas komisarė, jau nemažai šiandien pakalbėjome apie šitą bendrą skaitmeninę rinkę ir tikrai sutinkime, kad pasiekėme nemažai, nors daug ką dar reikia ir padaryti. Džiugu, kad komisarė atvykote šiandien į parlamentą, tačiau noriu pabrėžti kitą dalyką šeši iš šešios iš dešimties elektroninės priekybos parduotuvių Europoje e, savo prekes parduoda tarp valstybių, nes yra ne vienodi PVM e, taikomi valstybėse narėse. Taip pat nepamirškime pašo paslaugų. Turime toliau kurti pasitikėjimą tarp piliečių, turime panaikinti reumingo apmokestinimą. Ir liberalai mūsų neparėmė to, tuo metu, kai mes norėjome sumažinti reumingo paslaugas. Juk mm, mes privalome užtikrinti Europos piliečiams, vartotojams ir verslui geresnės sąlygas. Tai yra būdas, kaip išsikrapštyti iš krizės. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu Žitailą. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponai Arijos Dekampas už e, šią dienos diskusiją. Susinku su to, ką pasakė pana Kephart dėl traukties, e, šakį dėl e, žinių ir todėl aš norėjau kalbėti apie bibliotekas ir galimybės gauti knygas elektroniniu būdu. Tai yra labai svarbu. Dabar daug bibliotekų mm, net nes negali suteikti galimybės elektroninės knygas, elektroninių būdų knygas dėl to, kad autoriai neleidžia, autorių teisės yra taikomos. Ir iš tikrųjų labai svarbu yra, kad mūsų ekonomika būtų paremta žiniomis, kad būtų žinių ekonomika. Tai reikia, kad tokių dalykų nebūtų, kad tarptų, kurie turi galimybę ar ne, negali, ir tų, kurie negali sauliaisti gauti tam tikras paslaugas, nebūtų tos skirtumų. Mes turime imtis bendrų veiksmų ir, pavyzdžiui, pasirūpinti, kad a, bibliotekos galėtų taip pat suteikti knygas ir elektroninių formatų. Tai nepaprastai svarbu mūsų ateičiai. Sir. Ačiū, panas Melter. Vas. Ačiū, pirmininkė. Interneto vartotojai e, jau daug laiko tai žino ir, ir dabar atliktas tyrimas parodė irgi aiškiai, kad interneto vartotojai iš tikrųjų negauna viso to greičio, kurį interneto vartotojas teigia, kad e, teikia. Tik tai du trešdalius to greičio iš tikrųjų jie gauna. Taigi labai svarbu, kad spart plataus, plačiajuošio interneto mm, nuostatos būtų įgyvendintos. Tai yra nepaprastai svarbu ir lygiai taip pat, pavyzdžiui, um, visa mm, elektros infrastruktūra irgi būt, turi būti tinkama. Iš tikrųjų, tai, kas yra žadama operatorių, nėra suteikiama vartotojams, o ypač kaimiškose vietovėse pastebima, kad yra nepaprastai sunku gauti tinkamą internetą. Uh, Ir e, žmonėms yra labai sunku užsitikrinti, kad tikrai e, interneto greitis būtų toks, kokio jiems reikia, nes nėra visų interneto infrastruktūrų. Taigi mums reikia daugiau pagalbos e, regionams. Ačiū, ponė Jazlovecka. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, pirmininkė. Internetas ir naujos technologijos susijusios su internetu yra labai svarbios visoms programoms įgyvendinti, ką Europos komisija numato, kad būtų galima paskatinti Europos ekonomika, žinių ekonomika mums leis užtikrinti, kad e, Europos ekonomika išlaikytų savo pozicijas vis labiau konkurencingame pasaulyje. Labai svarbu yra skatinti visas interneto technologijas, skatinti prie, prekių ir paslaugų judėjimą per sieną. Tai ypač svarbu šiandien. Ir taip pat turime nepamiršti visų pavojų susijusių su naujomis interneto ir telekomunikacijų technologijomis. Labai svarbu sveikinti visą veiklą, kurią atlieka komisija komisija ir kurią atsipareigojo atlikti komisija kovodama su tokiais išpoliais ir atakomis, pavyzdžiui, internetiniu šnepi, šnipinėjimu, informacijos išgavimu, reikia kovoti su tuo ir labai svarbu plėtoti e, elektroninę rinką. Šiandien. Ačiū. Paskeli. Margaret Utron, e, Commissioner Barnier, Komisijos nari Barnie, e, e, ponas Marcelis ir kiti kalbėjo apie tai, kaip, kad reikia baigti kurti skaitmenę rinką. Tai yra būtina sąlyga Europos e, ekonomikai. Žmonės turi teisę į viešai sektorių, kuris būtų visiškai skaitmenizuotas. Reikia taip pat užtikrinti, kad greitasis plačiosis ryšys bus prieinamas visiems. Uh, E, buvo kalbama apie elektroninę prekybą ir apie pasitikėjimą. Jos skatimą mes turime paskatinti žmonės MVI prekiauti internetu ir turime parengti priemonės, kad jie pasitikėtų tokią prekybos rūšimį. E, žiūriu, kas vyksta mano apygardoje ir kas vyksta plačiau ir parlamente. E, buvo pradėta iniciatyva sausio mėnesį Tai yra Dodžio iniciatyva ir aš norėčiau, kad e, tokia praktika išplistų visoje Europos Sąjungoje. E, Dėkuoju, ponė Esaja, paskutinė kalbėtoja. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti komisijos nariui už e, komisijos pastangas ir parengtą programą, kuri paskelbta praeitą savaitę. Skaitmeninė vidaus rinka, jeigu bus deramai įgyvendinta, e, bus susijusi su mokėjimais. Ir turime užtikrinti, kad suartinsime Europos regionus, nes kol kas ne vienodų greičių žmonės jungiasi prie interneto. Ar komisija e, turi informacijos apie pokyčius, kurie įvyks ateityje ir e, pakeis e, tam tikrų ES regionų padėtį. Taip pat e, labai džiaugiuosi, kad yra pateikti nauji pasiūlymai. Dėkoju dabar komisijos vardu ponas Barnie. Dėkoju ponas pirmininkė. Norėčiau greitai atsakyti kiekvienam kalbėjusim, labai įdėmiai jūsų išklausiau ir e, teisingumo dėliai e, reikia pasakyti, kad e, ne vieni mes dirbame šioje sityje, jūsų parlamentas, vidaus rinkos komitetas, kuriam vadovauja ponas Habaras, taip pat ponas Ševerija labai daug dirbo šioje srityje ir beveik e, visi jūs, visos frakcijos pritarė tiems darbams. Ir tai yra tarsi padrasnimas komisijai, dirbant mums toliau ir tai nepaprastai svarbu. Taigi norėčiau padėkoti ponui Harbor, ponui Ešveryje už jūsų uh, E, darbą, jūsų frakcijų, jūsų grupių darbą per e, atė, praėjusias keletą savaičių, kurios buvo labai svarbios. Ir e, ateitis bus labai svarbi, jūs, ponė Trautman, apie tai kalbėjote. Aš minėjau keletą tekstų, kai kurie yra jau paskelbti, kai kurie rengiami, kai kurie, apie kai kuriuos dar bus paskelbta. Uh ir e, mums trūksta kai kurių elementų bendrojoje rinkoje, bet mes parengsime pasiūlymus iki spalio mėnesio. Daugelis iš jūsų pirmasis apie tai kalbėjo ponas Belan, paskui e, Andrėja Švab ir Marija Galo, ponas Molceris e, Kelis, kalbėjo apie debesų kompiuterį, apie investicijas ir ponė Trautman minėjo Europos infrastruktūros sujungimo priemonę. E, reikia, kad būtų skirtos pakankamos lėšos, e, jei e, investicijos į skaitmeninį sektorių yra labai svarbios, kad užtikrintume nediskriminavimą. Aš dėl finansinio reglamento taip pat pateikiau tam tikrų pasiūlymų apie ilgalaikį investavimą, užtikrinimą ilgalaikių investicijų kalbėjau. Taip pat e, reikia kalbėti apie valdymą, apie finansavimą ir apie kreditus iš investicijų banko, kad mes galėtume užsitikrinti, jog būtų plėtojama bendroji skaitmenė rinka. Turime Europos infrastruktūros sujungimo priemonę, bet jos e, nepakaks. E, pone Galo ir e, ponas Kelis kalbėjo apie debesų kompiuterį, apie tai, kad reikia apsaugoti piliečius. E, žinome, kad dabar kilo e, krizė dėl šnipinėjimo, Europa tapo auka ir mes turime politi turėti politinę valią e, už užtikrinti mūsų strateginius interesus. Noriu paminėti e, Galilėjo projektą, taip pat debesų kompiuteriją. Ir mums reikia e, daug priemonių, įvairių priemonių, kad užtikrintume strateginę autonomiją Europoje. Taip pat mes turime e, geriau pasinaudoti telekomo reglamentu, apie tai buvo kalbama, mes turime galvoti apie konkurencingumą rinkos, kuri dėje yra e, iki šiol labai fragmentuota, daug kas išlieka valstybių e, narių rankose. Ir dėl telekomunikacijų, aš tikiuosi jūsų paramos ir mes bandysime plėtoti bendrą rinką šioje srityje. Jūs kalbėjote taip pat apie nediskriminavimo principą, kurie Dekampos kalbėjo apie tai geografinį nediskriminavimą kadangi yra labai nutolusių regionų, kurie kartais e, kenčia. E, yra ir kitų pavyzdžių. E, izoliuotumas tam tikrų regionų. Pone Gefert Kukovič kalbėjo apie tai. Ir taip pat buvo paminėta kartų diskriminacija. Pone Kamervert apie tai kalbėjo. Jūs teisingai e, reikalaujate, kad vartotojai geografinė prasme nebūtų diskriminuojami ir mes parengsime gairės dėl e, nediskriminavimo principo taikymo įgyvendant paslaugų direktyvos 20 straipsnį ponai Vaidinolcer ir poniai Kamervert, noriu pasakyti, jie minėjo autorių teisės. Mes jau trejus metus, aš dirbu trejus metus šie sitie, e, yra daug tekstų, dėl kurių jūs kol kas nebalsavote, taryba juos nagrinėja. Tai yra susijęs su autorių teisėmis konkrečiai, kurios turėtų būti e, modernizuotos, atsižvelgiant į laikmetį, e, galvojant apie autorių teisės ir bendrąją rinką, internetą e, ir apie tai, kad turinys turi būti prieinamas e, kaip galima didesniam skaičiui vartotojų. Aš pateikiau tam tikrus pasiūlymus, jūs dėl jų balsuosite. Pavyzdžiui, daugia teritorinės licenzijos tvarkant, užtikrint autorių teisės. Pone Tun. Kalbėjo apie uh, tarptinklinį ryšį ir Fiona Hall uh, apie telekomunikacijas, Nelly, uh, e, kurios yra patvirtinusi, kad uh, po tam tikro laiko uh, mokesčiai už šį ryšį turi išnykti. Jūs uh, kalbėjote, ponė Hol, apie skaitmeninę kavinę. Jūsų apygartoje e, būtų labai įdomu pamatyti, kaip ji veikia. Pone Gebhardt ir pone Šakė kalbėjo apie infrastruktūrą, apie e, spartumą ryšio, apie e, tinklo kompiuteriją ir apie tinklo neutralumą. E, šiais metais e, mes e, daug dirbame šiais su nelikrios dėl atvirų standartų, atvirumo standartų, apie tai kalbėjo ponė Šakė, mes tiksliname savo poziciją ir manau, kad jūs e, norite, jog būtų e, užtikrinta atvira e, prieiga prie standartų ir komisija e, renkia tam tikras priemonės telekomunikacijų srityje. Kad... Taip pat buvo išreikšta tam tikrų nuogastavimų, kalbant apie prekybininkus, kurie vykdo internetinė prekyba. Mes turime užtikrinti visoje Europos Sąjungoje e, vartotojų apsaugą ir mes e, papildom prie nacionalinių teisės aktų, pasiūlysime papildomas priemonės. E, Pone Dekastijo Vera kalbėjo apie labai svarbų dalyką. Tai yra skaitmeninimas viešosios srities 18 procentų ES e, BVP tai sudaro ir mes su kolegomis pateik, esame pateikę įvairių iniciatyvų, pavyzdžiui, dėl elektroninio parašo visai neseniai, dėl elektroninių sąskaitų. Ir norėčiau, kad mes e, su jumis užtikrintume e, viešo. E, viešųjų paslaugų skaitmeninimą, nes tai leis sutaupyti mums labai daug lėšų. E, buvo kalbama apie e, skaitmenės elektroninės knygas, komisija taip pat dirba šioje srityje, mes tam tikras e, ribojimo praktiką norime uždrausti, dirbame su komisijos nariu Almunija ir taip pat bus paskelbta nauja iniciatyva Licensing Europe. E, mes jau esame pusiaukelė šio darbo. Pasižiūrėsime, kokie yra rezultatai mūsų darbo, kad galėtume baigti kurti skaitmeninę rinką. Pone Sair kalbėjo apie mūsų iniciatyvą, kuri susijusi su valdymu ir e, praeis tam tikras laikas, kol mes galėsime įgyvendinti e, iniciatyvą, kuri vadinasi EPA. E, mums, mums labai naudingas jūsų ryštas, jūsų noras dirbti šioje srityje ir mes e, visi kartu sieksime pasinaudoti bendrosios skaitinės rinkos privalumais. Ačiū. Dėkuoju komisijos atstovai. Aš gavau rezoliucijos projektą 73631 brūkšnys 2000.